pranešimas dėl e, 2016 metų vienos metų pajamų ir išlaidų samatos, pirmasis skirsnis parlamentas. Ir keturias minutės dabar parlamento pranešėjai, ponė Depre. Pone pirmininkė, mėly kolegos, dėl pajamų ir išlaidų samaitos 16 e, metais e, parlamentoj biudžeto komis, komitetas reikalavo, kad reikėtų e, taupyti apskritai, kaip ir priklauso, ir todėl 16 metų biudžetas turėtų būti realistiškas e, ir e, neturėtų būti per daug lėšų skirta kreditams, todėl biudžeto, parlamento biudžetas 16 metais apsiribos 20 procentų administracijų išlaidų, na, o dabartinės, e, dabartinės stagnavimai neturėtų padidėti daugiau kaip 1,6 procentų. Todėl be to teroristų išpaliai pastaraisiais mėnesiais ir tokios grėsmės padidėjimas e, e, pareikalavo daugiau išlaidų skirti saugumui, todėl 1,6 procento biudžeto padidinimas reiškia, kad 15 milijonų eurų bus skirta papildomai e, parlamento apsaugai. Ir taip pat e, stiprinti kibernetinį saugumą. Visi ekspertai sutinka, kad Europos parlamentui toks saugumo sustiprinimas yra būtinas e, ir būtinas skubiai bendrame kontekste tai mes daugiausia dėmesio skiriame veiklos prioritetams 16 metais ir iš tikrųjų reikia stiprinti vieną prioritetą, tai yra mes norime sustiprinti finansinės priemonės, kad galėtume geriau dirbti savo darbą kaip parlamentarai. Reikia e, suprasti, kad e, įsigaliojus Lipono sutarčiai mūsų tiesiekuros galios išsiplėtė gana smarkiai ir dedama pakankamai pastangų e, sustiprinti ir e, darbuotojų pajėgas komitetuose, e, kad būtų galima dirbti tiesiekuros darbą, tačiau taip pat reikia daugiau darbuotojų dirbant ir su deleguotaisiais ir gyvendinimo aktais. Todėl su taryba sutarėme dėl įvairių priemonių. Reikia įsteigti 20 naujų darbo vietų parlamento komitetuose e, darbuotojai, kurie turės stebėti įgyvendinimo ir e, delegatus susaktus. Be to, e, priema, valdyba nutarė imtis priemonių, kad būtų galima labiau subalansuoti akredituotų ir vietos padėjėjų E, pajėgas, nes tie padėjai yra reikalingi, e, būtini, kad e, parlamentarai galėtų dirbti savo darbą. Antra, kaip jau sakiau, gavus politinių frakcijų prašymų, valdyba nusprendė padidinti sekretariato pajėgumus Kai kurios politinės frakcijos su tuo nesutinka, kai kurie atskiri nariai su tuo nesutinka, kurie mano, kad tai nėra būtina ir nėra tinkama, tačiau kiti mano, kad tai yra būtina, nes e, išmokos nebuvo didinamos nuo 2011 metų ir e, labiausiai kvalifikuoti darbuotojai turi būti tinkamai apmokami, todėl asistentų, akredituotojų asistentų skaičius turi būti padidintas. Taip pat buvo sutarta e, tarp biudžeto komiteto ir parlamento valdybos, remiantis labai aiškiai supratimu, kad tinkami asignavimai finansuoti šios dalykus e, vyks tada, kai valdyba patvirtins naujas darbo tvarkos taisyklės, e, kad būtų galima įgalinti šios priemonės. Ketvirta priemonė, pirminkė to jau baigsi. Parlamento nario darbas yra ne kiekybės, o kokybės, tai yra turinio reikalas. Ir e, parlamento narių reitingavimas gali skeltis keistą poveikį. Biudžeto komitetas valdyba sutarė, kad pirmininkų suiga turėtų patvirtinti naujas taisyklės dėl klausimų, į kuriuos atsakoma raštu, kad jų nedaugėtų be galo, be krašto. Nes kartais tų klausimų kokybė kartais būna nulinė. Taigi komitetas ir e, valdyba sutarė 11,5 milijono padidinti asignavimus e, ir pastatų politikai. Noriu padėkoti šešėlėms franšėms ir visoms politinėms frakcijoms, taip pat komiteto sekretorijatų už puikų darbą. E, dėkuoju visiems už bendradavimą ir pagalbą. Labai ačiū e, už šį pranešimo pristatymą. Dabar išklausysime politinių frakcijų nuomonės. Pirmiausia, ponas Rubik, EPP frakcija. Dvi minutės. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai, ponui Depri. Mes dėrėjomės ne vieną valandą, e, sunkiai ir sąžiningai, ir tai matosi galutinėme rezultate. Mes visi suprantame, kad turime dirbti kaip galima veiksmingiau. Na, o bendras biudžetas per tenčius septynerius metus ES bendras biudžetas sumažintas 4 procentais ir mes turėtume kasmet sutaupyti po 1 procentą darbuotojų skaičiaus e, dėka ir taip toliau. Na ir tik tai 20 procentų tų sumažintų lėšų atitenka parlamentui. Ir aš dėkoju pranešėjui, kad to, e, tų lėšų reikės mažiau, nes e, šiomis sąlygomis yra svarbu, sutaupyti reikia kaip galima daugiau. Kalbant apie išmoką sekretorijatui, kalbėjome apie viršinės ribas ir aš e, dėkoju atskiroms frakcijoms, kurios nors ir turėdamas skirtingų nuomonių, sutinka, kad patys nariai turėtų spręsti, kiek jiems e, reikia darbuotojų, e, kiek jiems reikia paslaugų. Aišku, tai gerai ir mokesčių mokėtojams. Tai jau būtų gerai, jeigu nariai panaudotų minimalę sumą ir tą savo gaunamas lėšas panaudotų veiksmingiau. Tačiau yra parlamente narių, kurie turi labai daug darbo ir jiems reikia veiksmingai dirbančių darbuotojų ir asistentų ir Jie, ko gero, turės panaudoti tas lėšas maksimaliai, tačiau e, tos sumos bus galima prašyti tuomet, kai galima įrodyti, kad jų reikia. Nes parlamentui svarbu užtikrinti skaidrumą ir užtikrinti, kad mūsų principai yra suderinti, todėl atskiri nariai turės prisimti atsakomybę ir nenurašyti visų lėšų administracijai. Toliau panas Manka. Spoločne boju. Ačiū ponė pirmininkė, kolegos, ponės ir ponai. Šiandien mes iš tikrųjų kovojam už geresnę gyvenimo kokybę piliečiams, bet kita vertus patys kartais prisistatom kliučių Antai deputatai siunčia klausimus raštu komisijai, tokių klausimų skaičius didėja, virš tūkstančio, virš tūkstančio e, klausimų parengiama per mėnesį ir tam reikia tiesiog deš, dešimčių e, asistentų, par, kad tie klausimai būtų parengti ir suprantama, visa tai kainuoja. Kita vertus, uh, ir komisija e, šiaip jau ne visada e, tinkamai įvertina klausimus ar juos atsakinėja ne visai sąžiningai, tiesiog laiko juos vienu iš daugybės e, klausimų. Tad mes komitete pritarėm būtent klausimų sumažinimui. Bet kita vertus, ne pagal tai bus vertinam, Tai yra, e, manyčiau, jeigu vėlgi sumažinsim klausimų skaičių, tai iš tikrųjų sumažinsim mm, biurokratiją ir kartu sutaupysim nemažai. Ir kita vertus, mūsų darbuotojai tada galės pręsti realias problemas. Uh, biudžeto komitete mes ilgai diskutavom šį klausimą ir pasiekėm sunkiai, tačiau pasiekėm vis dėlto kompromisą. Ir dabar, jeigu norim pakeisti padėtį, tai tikrai siūlyčiau balsuoti už tą pasiūlymą, dėl kurio mes susitarėm biudžeto komitete. Labai ačiū ir dabar laukiu gero bendradarbiavimo. Labai ačiū. O dabar EKR frakcijos vardu Andes Primdal Fistisen. Pirmiausia, norėčiau pradėti nuo padėkos žodžių pranešėjų šio nuveiktą įspūdingą darbą. Tikrai mes labai vertinam tai, kad e, pranešėjai pavyko atsilaikyti prieš tokius gana ekstravagantiškus siūlymus didinti e, biudžeto lėšas. Tačiau iš tikrųjų E, pasiekta, pasiekta pusiausvyrą tarp biudžeto komiteto ir kitų. Ir mes manytume, baiminomės, kad e, galėjo būti blogiau. Tad e, dabar dėl to, kad mes nebalsavom e, teigiamai dėl biudžeto skirto parlamentui, dėl to, kad valstybėse narėse buvo krizė ir valstybės narės turėjo taupyti lėšas ir tada buvo manoma, kad nepriimtina būtų didinti biudžeto lėšas, net ir nedaug. Ne, ne Kita vertus, mes suprantam, kad reikia uh, reikia vis dėlto e, didesnių biudžeto lėšų tam, kad mes galėtume priimti į darbą naujų asistentų, bet dėja, su, suvokiam padėtį, tačiau mes negalim vis dėlto pritarti siūlymui. Ačiū. Dabar Jūnus Omaržė e, Guė frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau širdingai pagirti pranešėją už jo entuzijazmą ir pasveikinti, kadangi darbas nebuvo lengvas nes reikėjo rasti 10 milijonų tiesiog lėšų, kurias buvo galima sutaupyti, palyginti su tuo pirminiu pasiūlymu. Ir tą iš tikrųjų ne, nelengva buvo pasiekti. Vyko e, didelės e, diskusijos, e, Bet kita vertus, vėlgi pavyko, pavyko e, susitarti. E, e, pasiekti kompromisinį susitarimą mes kalbam apie sekretoriato atlyginimus, kalbam apie keletą milijonų eurų, kartu lėšas numatytas e, pastatams ir įrangai. Ir dabar tokį klausimą savo keliu ir mes tokį klausimą turėtume kelti. Ar iš tikrųjų, e, kai dabar kalbam apie lėšų padidinimą, ar tai iš tikrųjų pateisinama e, tokiomis aplinkybėmis, kai valstybės tikrai aukoja daug ką. Ir manyčiau, kad mes tą, į tai turėtume atsižvelgti ir kad tiesiog ne, nenueitume tokiu keliu 2016 metais. Ačiū. Toliau žaliųjų frakcijos vardu. Indrek Tarant. Viena minutė. Ačiū, ponė. Pirmininkė, brangus kolegos. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti, pasveikinti e, pranešėją E, už nuveikusi e, tokį darbą ir e, tokius drąsius žodžius, drąsius žingsnius. Tiesiog galiu pasitelkti antikinius graikiškus vardus, norėdamas pasveikinti. Bet kita vertus, ne visos frakcijos patenkintos pranešimu ir žalieji. E, nes, manyčiau, vėlgi pastatus turėtume finansuoti tiesiog imdami paskolas, tai vieną, antrą, išlaidos sekretoriatui, e, manyčiau, padidintos e, šiaip jau nelaiku, nes ekonominė padėtis neleidžia. Toliau išlaidos ekonomik ir tai kibernetiniam saugumui, Tai projektai, kalbam apie labai e, brangius projektus, mes jau e, šiek tiek pasimokėm iš praeities su Microsoftu ir panašiai. Tad, tad mes iš tikrųjų kalbam apie pinigus ir to neturėtume pamiršti Aš man tiesą pasakius didesnę grėsmę kelia parlamento asistentai, kuriems nemokami tinkami atlyginimai negu, negu ten kažkokie teoriniai, teoriniai įsilaužėliai internetą. E, taip, kai kas sako, kad laikas yra pinigai, todėl prašyčiau visų laikytis kalbėjimo laiko. Dabar e, FDD frakcijos vardu Marko Valiai. Dėkoju, pirmininkė. Pranešime sakoma, kad Europos parlamentas turi rodyti pavyzdį ir nenutolti nuo situacijos, kurioje atsidūrė Europos žmonės ir kurie tikisi iš mūsų aukų, o dabar dar padidinti europarlamentarų atlyginimai. Kas mėnesį e, kelionės į Strasbūrą išlaidos e, taip pat yra keli milijar, milijonai eurų. Jau be to, kad jau neminint to, kad mūsų tarnautojų atlyginimai taip pat yra labai dideli. Taip pat mes padvigubinome išlaidas biuro baldų įsigijimui. Jeigu šitaip elgsimės, tada turime sumažinti Europos istorijos namų uh, išlaidas. Tai yra visiškai beprasmis projektas. Mes turėtume rodyti gerą pavyzdį paprastiems žmonėms, o dabar jie tik mato, kaip mes kemšamės pinigus į kišenes. Dėkoju ponui Vali. Toliau žodis atskiriams kalbėtojams. Pirmiausia, Ponas Kiolmel, dėkoju. Jau buvo kalbėta kelis kartus e, ir pasakyta, kad e, mes gyvename sunkiais ekonominiais laikais. Europos piliečiai, piliečiams visada sakoma, kad valstybės turi taupyti ir todėl mes taip pat turime rodyti pavyzdį. Džiaugiuosi, kad e, tas augimas apribotas 1,6 procentais, bet turime pasirūpinti, kad tas išlaidų padidimas būtų dar sumažinamas. Taip, kai kur reikia tas išlaidas didinti, pavyzdžiui, informacinių technologijų srityje, nes be jų mes negalėtume dirbti savo darbo, bet ir čia reikia elgtis protingai. Taip pat reikia didinti pastatų apsaugą galbūt viskas ir atrodo gražiai ant popieriaus, bet mes nieko nepadarėme, kad tą saugumą padidintume. Dėkoju. Toliau Sanders vieną minutę. Dėkoju, pirmininkė. Kolegos Europa dabar susiduria su patikimumo problema. Tarp Europos ir jos piliečių atsirado didelis atotrukis jau keliarius metus stebime šią situaciją, bet mes tiek kaip nepasimokome iš šios pamokos. Prieš 20 metų Europos audito rūmai jau išsakė savo nuomonę šio klausimo, o Europos parlamentas iki šiol vis balsuoja už biudžeto įgyvenimo patvirtinimą. Mes didiname savo išlaidas, kuomet paprasti europiečiai turi verštis diržus. Ir mes dar padidiname išlaidas Europos parlamento nariams. Tai nepadidins Europos piliečių paramos mums. Ir todėl mūsų frakcija balsuos prieš šį pasiūlymą. Tikiuosi, kad daugiau kolegų prisijungs prie mūsų iniciatyvos rytoj. Dėkoju. Dabar pereiname prie spontaniškų pasisakymų. E, kalbėtojams skiriama po vieną minutę. Dabar Viktor Negresku pirmiausia. Ačiū pirmininkė. Norėjau pakalbėti šiuo klausimu kaip biudžeto komiteto narys, nes esu nusivylęs galutinę pranešimo formą, nors panas Depre yra vienas e, geriausių parlamentarų, tačiau e, jis padino neligybę. Pranešime neatsižvelgiama į tai, kad kai kuriuose valstybėse taikoma minimali, minimalus atlyginimas. E, pavyzdžiui, Rumunijoje asistentui mokama 700 eurų mažiau negu kai kuriuose kitose valstybėse yra minimalus atlyginimas. Mažinama asistentų skaičius. Aš norėčiau, kad mano klausimas būtų paviešintas, galbūt ne visomis kalbomis, kad būtų mažinamas, ne, būtų mažesnės išlaidos, tačiau norėčiau, kad girdėtumėte, e, kokios problemos kyla mums. Demokratija turi, kainuoja pinigus ir negalime demokratijai skirimų lėšų mažinti. Ačiū toliau, Notis Marijas, vieną minutę. Pirmininkė, norėčiau paminėti tris klausimus, tris dalykus. Pirmiausia, Biudžetas numato, kad e, kai kurie komitetai gaus daugiau lėšų sekretariatams, tačiau taip nėra. Peticijų komiteto atžvilgių tai yra labai svarbus komitetas, tai yra vienintelis komitetas, per kurį e, Europos parlamentas turi tiesioginių kontaktų su piliečiais. Aš manau, kad peticijų komiteto sekretariatas taip pat turėtų gauti daugiau lėšų. Antra, man nerima kelia tikėjimas, kad reikia mažinti raštų užduodamų klausimų skaičių. Vienas e, iš svarbiausių parlamento darbų yra parlamentinis tikrinimas. Jeigu mes negalime užduoti klausimų, tai mes apriboja na, ir parlamento funkcijas. Aš manau, kad tai yra vietmainystė sakyti, kad galime sutaupyti pinigų tokiu būdu. Ačiū. Ačiū ir paskutinis e, Ivan Jakovčič. Vieną minutę. Noriu padėkoti ponui Depre už jo pastangas parengti šį dokumentą ir taip pat norėčiau pabrėžti tai, kas jau buvo pasakyta. Tai yra, kad reikia investuoti į mūsų saugumą, apsaugą, Briuselio pastatų apsaugą ir šio pastato taip pat. Taip pat reikia investuoti ir į e, kibernetinį saugumą, nes e, mes esame puikus taikinys tiems, kuriems mes nepatinkame. Taip pat e, noriu pasakyti štai ką. Asistentų ir mūsų biurų klausimas e, sukėlė gal gana svarbę diskusiją Kroatijoje. Aš norėčiau atsakyti į kai kuriuos komentarus e, pareikštus Kroatijos žiniasklaidoje ar kai kurie dėl, dėl asistento kredituotų Bruselėje. Aš Norėčiau sužinoti, kada visos šios nuostatos įsigalios, nes kol kas visą tai nėra aišku. Ja, vielen Dank, äh, kolegė Jakob. Ačiū. Na, o dabar prašau pranešėją Gerard Depri užbaigti šią diskusiją. Äh, Pone pirmininkė, pirmiausia, norėčiau konkrečiai atsakyti į pastaruosius klausimus. Uh, Tikrai nemažai klausimų pateikta buvo. Galima kelti klausimų kiek nori, ne tai, kad čia aš siūlau sumažinti skaičių e, klausimų, aš tiesiog siūlau penkis klausimus kiekvienam parlamentarui, bet vėlgi paskaičiuokit, kiek tada susidarytų klausimų per metus ir e, šiaip jau tada iš tikrųjų daug, 20 e, procentų parlamentarų šiaip jau e, tau, teikia daugiausia klausimų ir kartais tie klausimai visiškai tokie mm, tiesiog bereikšmiai piliečiams. Taip, jūs mane kritikuoja, bet aš mastau, ką mastau ir, ir sakau, ką mastau. Uh, Toliau, dabar kitas dalykas - įgyvendinimas reformų ir geresnės pusiausviros tarp akredituotų ir parlamento asistentų pusiausviros įgyvendinimo, kaip kad biuras yra numatęs. Tokia reforma turėtų prasidėti nuo 16 metų sausio pirmosios dienos, bet dar bus perinamasis laikotarpis, šešių mėnesių laikotarpis, nes kai kurie parlamento nariai turi sudarę sutartis, kurių negali nutraukti šiaip kaip niekur nieko. nieko. Ir dar dabar e, biudžeto projektas e, dabar jau kitoks. Ir aš kaip pranešėjas turėjau e, vis dėlto pasiekti, e, tai yra susitarti su biuru ir kartu su biudžeto komiteto nariais. E, Aš suprantu, kad yra dalykų pranešime, kurie geresni, kurie mm, prastesni, o šiaip jau aš sutinku su kritiniais žodžiais. Aišku, mes galim tam tikrus dalykus vertinti skirtingai, tačiau populistinės kritikos aš ne, ne, negaliu priimti. Antai buvo sakoma, kad dabar biudžeto projekte buvo numatomos nuostatos, pagal kurias tada parlamentai gali susikrauti nemažai lėšų į savo kišenės. Aš su tuo visiškai nesutinku. Tiesiog numatyta lėšų tam, kad parlamentarai tinkamai atliktų savo darbą. Tad tokios politikos aš negaliu priimti. Tai yra populistinė kritika nes e, taip pasakyta, kad e, nemažai, tai tam e, tik yra tam tikrų piliečių sluoksnių, kurie atmeta Europą, bet vis dėlto tai yra populistiniai šūkiai ir tikrai aš apgailestauju dėl to žodžių, kurie buvo pasakyti. Pirmininkas. Taip, ačiū.